Please, please, we are about to start our joint meeting with. Jau turime pradėti bendrą postį su kolegomis iš vystimosi komiteto. Mums tenka garbi pasveikinti jo ekscelenciją Tabo Mbeki, buvusi Pietų Afrikos Respublikos prezidentą ir Afrikos Sąjungos aukšto rango grupės Sudanui pirmininką. Noriu padėkoti prezidentui Mbeki už jo didžiulį sudomėjimą parodytą parlamentui ir mm, parlamento komitetams, kurie bendrai posėdžiauja užsienio reikalų ir vystimosi komitetas. Vėliau jis vyks į. Politikos ir saugumo komitetą taip pat susitiks su uh, ponė Ešton, vyriausiai galiotinė ES, prezidentam Bekelydį Pierre Bujok, buvęs Rundi prezidentas, kuris sėdi čia prezidime taip pat, ir ambasadoris Mohamed Hadif, kuri taip pat šiltai sveikiname. Norėtumėm aptarti situaciją Sudane ir labai svarbius rinkimus, kuriems rengiamasi ten. Po to Mūsų kolegos be abejo norės užduoti klausimų. Dabar paprašysime jūsų tarti įžango žodį šiuo klausimu. Prezidentė, jums žodis. Eh, eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbėmieji Europos parlamento nariai, Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad suteikėte mums šiek tiek laiko su jumis pabendrauti, aptarti klausimus, temą, kurią mūsų pirmininkas jau čia pristatė. Tai yra Sudana. Kaip e, jis minėjo, mes e, Esame Afrikos Sąjungos aukšto lygio įgyvendinimo grupė Sudano klausimais. E, buvome Afrikos Sąjungos suburti pereitų metų spalio pabaigoje. Afrikos Sąjunga suteikė mums e, įgaliojimus, kurie yra dviejopi. Pirmiausia, padėti Sudanui susidoroti su iššūkiais kurie kyla iš e, taikos susitarimo tarp pietų ir šiaurės, kuris buvo pasirašytas 2005 metais, padėti Sudanui išspręsti Darfūro konfliktą ir padėti Sudanui reikaluose susijusiuose su demokratizėjimo procesu ir konkrečiai su balandžio 11-osios ateinančiaisiais rinkimais. Tad štai tokie yra mūsų įgaliojimai. Apskritai visiems sakau, kad tai iš esmės reiškia, kad jeigu kažkas vyksta Sudane, mes tuo turime domėtis, tuo rūpintis. Tad mūsų darbo grupė stengiasi dirbti su visomis Sudano jėgomis, spręsdama visus tuos iššūkius. Ir tikriausiai Europos parlamento nariai jau žino, kad Afrikos kontinente Sudanui tenka ypatinga vieta. Tai labai didelė šalis. Turi sienas su devyniomis kitomis Afrikos valstybėmis. Ir visiškai aišku, kad jeigu Sudane kas nors radikaliai nepavyksta, tai paveikia, turi poveikį ne tik kaiminėms valstybėms, bet ir apskritai Afrikai. Todėl įvykiai Sudane turi nepaprastos svarbės ir būtent dėl to Afrikos Sąjunga ir sumanė sukurti šią darbo grupę su e, plačiais įgaliojimais. Būtent todėl, kad e, ieškoma būdų, kaip kontinentas galėtų padėti spręsti egzistuojančius konfliktus. Artėja rinkimai, jie numatyti balandžio 11 dienai. Tai sudėtingi rinkimai, bus renkamas prezidentas, e, parlamentas, e, atskirų valstijų parlamentai ir taip toliau. Bet dėja įvairios. E, e atsiprašau, e, Kol kas e, rinkimų procese dalyvauja visos politinės jėgos, visos yra įsitraukusios ir kaip e, darbo grupė mes tengiamės paskatinti, kad visi šiame rinkimų procese ir išliktų. Sakau tai, kadangi nuolat girdime grasinimus, kad e, viena ar kita grupė pasitrauks iš rinkimų, o mums atrodo, kad svarbu, kad visi tame procese išliktų, nepaisant to, kad kyla problemų, mes manome, kad tas problemas būtina spręsti. Taigi mes tengiamės bendrauti su visais Sudane, tame tarpe su nacionalinė rinkimų komisija, stengiamės padėti visiems taip pat ir įtikinti politinės partijas e, likti, dalyvauti procese. Tuo pat metu e, politinių partijų pra, prašymų mes parengėme tam tikrą politinių veiksmų kodeksą. Tai būtų toks savanoriškas kodeksas, kurio laikytųsi įvairios partijos. Mes taip, taip pat nusintėme stebėtojų grupės į Sudaną, kurių tikslas būtų to veiksmų kodekso įgyvendimo stebėjimas parama, užtikrinant, kad rinkimai būtų laisvi ir sąžiningi. Tad tai yra svarbi e, Sudano pokyčių proceso dalis, nes mes suvokiame, kad e, jeigu norime sukurti tinkamą atmosferą ir sąlygas išspręsti Sudanų iškilusias problemas, tai demokratizacijos procesas šaliai yra nepaprastai svarbus. Taip pat, aišku, egzistuoja Darfūro klausimas. Kaip žinote, Dohoje, Katare vyksta dėrybos dėl to. Iš esmės tai yra dėrybos tarp dvi, kariaujančiųjų pusių, tarp tų, kurie e, remiasi karinė jėga, tai yra tarp vyriausybės ir sukilėlių grupių. Mes norime pasiekti ugnies nutraukimo, tai labai svarbu. Svarbu, kad e, nutrūktų, nutrūktų karinis konfliktas. Bet procesas turėtų apriepti daugiau, reikėtų dėrėtis dėl visapimančio politinio susitarimo ir atsižvelgus į tai, kas e, ten dabar vyksta, į tai, kad susitelkiama ties rinkimų problema. E, dėrybos dėl visą apimančio politinio sustarimo, ko gero, bus galimas tik tada, kai vyks rinkimai, kai bus sudaryta politinė vyriausybė. Tačiau pažanga, kuri yra pasiekta, e, siekiant e, taiko, taiko susitarimo e, yra, žinoma, labai svarbus, bet taip pat reikia galvoti apie kitą dėrybų etapą, kuris privestų prie m, mm, ateities politinio susitarimo. Ir tai, čia į šį procesą reikia įtraukti ne tik tai tuos žmonės, kurie iš tikrųjų kariauja, yra ginkluoti, bet taip pat apimti ir tokias problemas kaip e, e šalies viduje perkeltieji asmenys, pabėgėliai ir taip toliau. Jie yra pareiškę, kad jie norėtų būti atstovaujami dėrybose, juos šis konfliktas labiausiai paveikė ir jie turėtų turėti galimybę išsakyti savo mintis. Vadinasi, tai turėtų būti visapimantis procesas. Platesnė e, Darfūro konflikto sprendimo darbo tvarkė tarp Darfūro žmonių yra sutarta politinių galių pasidalymas, turto pasidalymas, gerovės kūrimas ir taip toliau. Ir, žinoma, e, teisingumo ir susitaikinimo procesai. E, mūsų darbo grupė svarsto šiuos dalykus su Sudano vyriausybė, kad e, atėjus laikui įvyktų tokios visapimančios dėrybos. E, Vadinasi, reikia iš anksto pasirenkti sprendimų prieimimui dėl to, kaip e, teisingumo ir susitaikinimo problemas spręsti ateityje. Nes e, Darfūro konflikto metu buvo įvykdyta daug nusikaltimų e, ir visiškai aišku, kad reikia siekti teisingumo, tik tai iškyla klausimas, kaip to teisingumo pasiekti. Europos parlamento nariai tikriausiai žino, kad yra jau pateikta ir konkrečių pasiūlymų dėl to. Taigi mes bendravome su Sudano vyriausybė, spręsdami šiuos konkrečius klausimus, kad iki to laiko, kai ateis laikas platesniems dėryboms, e, e, galėtume pasirengti spręsti ir platesnės problemas. Taigi šią prasme galime kalbėti apie tam tikrą uh, E, plačių visapimančių dėrybų atidėjimą e, dėl Darfūro, kol įvyks rinkimai. Bet apskritai kalbant, procesas juda tinkama linkme. Suprantame, kad e, referendumas, kuriame pietų Sudano žmonės apsispręs ar likti Sudane ar atsiskirti, įvyks kitų metų sausio mėnesį. Daug žmonių Sudane mano, kad būtų geriausia, kad e, kai tas e, referendumas vyks, e, jis vyktų jau egzistuojant išrinktai vyriausybei, kad būtent demokratiškai išrinkta vyriausybė valdytų šalį, kai įvyks tas referendumas ir tada pietų sudaniečiai jame spręstų, ar pasilikti sudane, ar atsiskirti. Šito pasiekmė, žinoma, yra tai, kad būtina e, pradėti svarstyti e, problemas iškilsiančias po referendumo. Jeigu pietų Sudanas e, nubalsuos už nepriklausomybę, reikia galvoti, kas atsitiks su naftos pajamų pasidalinimu, kas atsitiks su pilietybė ir kitomis problemomis. E, panašus klausimai iškyla, kas atsitiks, jeigu e, pietų Sudano gyventojai nuspręs už vieningą Sudaną. Todėl, e, kad visiškai neaišku, ar dabartiniai pietų ir šiaurės santykiai išliks tokie pat, kaip yra dabar. Taigi, šiuo metu rengiamasi spręsti ir klausimus susijusius su problemomis iškilsinčiomis po referendumą. Tai reiškia, kad šią diskusiją būtina užbaigti iki šių metų pabaigos ar netgi šiek tiek anksčiau, nes iki to laiko, kai e, 2011 m. sausio 9 žmonės eis balsuoti referendume, tie dalykai turėtų būti jau apspręsti. Ir tada referendumui pasibaigus e, būtų galima jau imtis rimtų veiksmų, o prieš einant į referendumą žmonės jau matytų, kokios yra alternatyvos ir galėtų tos informacijos pagrindų ir pasirinkti. Kaip iš to, ką aš pasakiau, matote, yra daug netidėliotinių problemų, kurias būtina spręsti. Ir kadangi laiko nėra daug, yra sunku pasakyti, kad štai e, e, šį prioritetą spręsime pirmadienį, o aną penktadienį. Tuos dalykus tenka spręsti tuo pat metu. E, kaip aš jau ir minėjau, kad Eventualiai, ko mums reikia, yra demokratiškai išrinkta vyriausybė, kuri prisidėtų prie Darfūro problemos sprendimo demokratizavimo kontekste ir išspręstų šiaurės pietų konflikto problemą. Taigi, jeigu pietų sudano žmonės e, balsuotų už nepriklausomybę, tai tada santykių tarp dviejų valstybių e, sprendimas būtų sprendžiamas, taip sakant, e, taikių skirybų pagrindu. Nes e, yra tiek daug sąsajų tarp pietų ir šiaurės, kad būtina bus surasti būdą ir toliau gyventi drauge. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes Jums labai dėkojame, prezidentė, iš tikrųjų labai daug informacijos išgirdome, o dabar norėtum išgirsti pono Dievos, kolegos iš Dievė komiteto. President. Ačiū pirmininkė. Prezidentė, tikrai tai buvo labai. Mm, šilti, optimistiškai nuteikiantis pamastymai apie Sudano ateitį. Uh, Turbūt tik tai jūs ir dar keli asmenys šiame pasaulyje galėtumėte apie tai kalbėti taip, nes iš jūsų patirties iš tikrųjų tai itin svarbu atsižvelgiant į visus susitaikymo procesus jūsų šalyje. Tai labai svarbu, kalbant apie Sudaną. Būtent šiame kontekste norėčiau informuoti, kad šiandien vėliau šis komitetas ir mano komitetas aptarinės su tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo vyriausiųjų prokurorų, kurio darbą mes labai remiame, kalbėsime įvairiais klausimais ir noriu paklausti jūsų prezidentę nuomonės, ką mums reikėtų pasakyti vyriausiam prokurorui. Antra, prezidentė, aš norėčiau dabar kaip galima draugiškiau jį suformuoluoti savo klausimą, kodėl tiek ilgai užtrunka visų tų tragedijų, kurias mes matome Afrikoje besivystančias prevencija kodėl nėra kažkokio tai užbėgimo už akių, numatymo į priekį to, kas gali įvykti. Aš noriu užduoti šį klausimą jums. Ir iš tikrųjų, kodėl milijonai žmonių turi kentėti, kodėl šimtai tūkstančių turi žūti iki bus imtasi kokiu nors veiksmiu. Aš kalbu ne vien tik tai apie Sudaną, bet štai ir Burundi, prezidentas sėdi šalia, noriu jo taip pat teirautis, kodėl taip ilgai dėlsiama iki gyvybių gelbėjimo. Tai labai svarbus klausimai, sako pirmininkas. Dabar ponės Dekaiser noriu paprašyti pasisakyti. Ji yra vyriausia stebėtoja. ES rinkimų stebėjimo misijai Sudane. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju prezidentams už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir dėkoju už visus jūsų veiksmus vardan taikos, ypač prezidentui Beki. Labai tikiuosi, kad šie rinkimai kurie vyks balandį, kas jau atrodo gan garantuota, kad, jos, kad tie rinkimai vyktų taip, kad būtų galima atverti kelią Sudano susitaikymui. Būtent todėl ES nusprendė pasiūsti pakankamai didelę misiją, kad pasiūstų aišku ženklą, jog ji remia ir rems visus taikos procesus. Dabar nenorėčiau kalbėti nei apie tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą, nei apie rinkimų datą. Mes viską žinome, kas yra pasakyta jau apie tai. Aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate ES vaidmenį pasirengimuose rinkimos, rinkimams. Aš kalbu taip pat apie mm, kai kurių ES valstybių narių vaidmenį, bet labiau kalbu apie tai, kaip ES vaidmuo turėtų čia atrodyti, nes atrodo iki šiol ES kaip ir nelabai matosi, jos kaip ir nėra. Kaip jūs įsivaizduojate, koks galėtų būti bendradarbiavimas su ES, koks galėtų būti ES vaidmuo ir po rinkimų? Ačiū. And... Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gomes, kuri vadovauja rinkimų stebėjimo misiją, kurią EP siunčia į Sudano rinkimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Mbeki, už pranešimą. Tikrai nesikartosiu tokiais klausimais, kuriuos jūs palėtėte, kaip teisingumas dar fūrė. Bašas sustarimas numato Sudano ateities galimybės. Norėčiau susitelkti ties pasirengimu rinkimams. Mane sukrėtė šiandien žiniasklaidoje perskaitytas straipsnis, prezidentas Albašyras pareiškė, jog jis nukirs stebėtojų pirštus, e, tiesiog žalos fiziškai stebėtojus ir panašius pačių veiksmų imsis, bandys e, atidėti rinkimus. Mane domina jūsų nuomonė dėl panašių pareiškimų. Iš ties, ar bus įmanoma vietos stebėtojams tinkamai atlikti savo darbą, ar rinkiminė komisija galės veikti savarankiškai, bus užtikrintas jos nepriklausomumas atsižvelgiant į iškilusias problemas. Taip pat, ar bus užtikrinta žiniasklaidos laisvė, kur yra lemtinga sąžininkiems rinkimams. Jūs uh, m, Ar galite jūs užtikrinti, kad balsų skaičiavimas vyks e, sąžiningas? Tai yra dar viena esminė rinkimų proceso dalis. Daugelįje vietų matėme, kad nors pats rinkimų procesas vyksta sėkmingai, bet vos tik prasideda balsų skaičiavimas, situacija keičiasi. Mane domintų jūsų nuomonė, jeigu galite išsakyti kažkokių pasiūlymų, jie būtų mums labai naudingi. Ačiū. Dėkui, ponė Gomeš. Dabar paprašysiu pono prezidento Mbeki atsakyti į pirmąjį klausimų raundą. Dar noriu informuoti, jog dar yra keturi kolegos, kurie turi klausimų, tačiau jų pasteiravimus išgirsime vėliau. Taigi prašau. Uh, <clears throat> with regard to the ICE. Kalbant apie baudžiamųjų baudžiamųjų bylų tribunolą, kaip žinote, jis sprendžia teisingumo klausimus Darfūre. Mintis buvo tokia – ir mes tą galime suvokti. Būtent baudžiamųjų bylų e, tribunolas yra kraštutinė priemonė. Jis turėtų funkcionuoti kaip papildomas faktorius, papildantis e, vietos baudžiamųjų struktūrų veiklą, tam tikra paskutinė institucija. Ir jis išdavė areštų orderių dėl tam tikrų Sudano piliečių. Šis klausimas dėl arešto orderių yra baigtinis. Vienintelis būdas kreiptis, vienintelis būdas keisti situaciją būtų kreiptis į tribunolą, klausti teisėjų nuomonės, Tačiau tartutiniam baudžiamųjų bylų tribunolui neįmanoma e, išnagrinėti kiekvieno darfūrė įvykdyto nusikaltimo. Todėl mūsų darbo grupiai svarbu išsiaiškinti, ką Sudanas viduje turi nuveikti, presdamas, nagrinėdamas nusikaltimus bei su jais susijusias bylas. Taigi, baudžiamųjų bylų tribunolas nenori funkcionuoti vietoj nacionalinės e, teisės saugos sistemos. O kalbant konkrečiai apie Sudaną, būtent ten tribunolas net neketina kažkam daugiau pateikti kaltinimų, išduoti orderų. Visą tai turi atlikti nacionalinė teisėsaugos ar teisėtvarkos sistema. Šiame kontekste mes gavome įvairiausių pasiūlymų dėl teisės užtikrinimo, susitaikymo. Problema yra ta, kad dauguma Darfūro gyventojai nepasistikė Darfūro teismų nepriklausomybę. Todėl turėtumėme pateikti pasiūlymų, kaip užtikrinti teisingumą, kaip suteikti pasitikėjimą tais teismais visiems žmonėms nukentėjusiems nuo nusikaltimų. Gal buvo pasiūlymas, e, kad e, tyrėjus, prokurorus, teisėjus e, reiktų atsiųsti iš kaimininių šalių, kad jie tirtų bylas Manau, ponas Okamba galės daug, plačiau pakomentuoti šią situaciją Sudane. Manau, mano kolega išsamiau pakomentuos šią situaciją, nenorėčiau apie tai daugiau kalbėti. Tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų darbo grupė puikiai bendradarbiauja su tarptautiniu baudžiamųjų bylų tribunolu Mes tiesiog pateikėme savo pasiūlymus ir tribunolas juos tikrai palankiai sutiko. Dabar kiti klausimai. Europos Sąjunga net šioje situacijoje labai svarbus Afrikos Sąjungos partneris. Ypač e, tai išriškėja kalbant apie konfliktų sprendimus ir taikos įtvirtinimą. tą bendradarbiavimą būtina išsaugoti. Europos Sąjunga matoma, glaudžiai bendradarbiavome su ES specialiuoju įgaliuotiniu e, Sudane, ponu Brailiu. Manau, kad toks bendradarbiavimas tęsis. Šį rytą susitikome su vystimosi komisaru bei pažymėjome per pokalbį mūsų darbo grupiai reikės ES paramos. Darbo grupiai būtina sukurti vidinius pajėgumus, kad galėtų teikti patarimus dėl įvairiausių problemų sprendimo. Ar tai yra sienų klausimas, nacion... E, gamtinių išteklių pasidalimas ar kiti klausimai. Kad tą galėtumėme padaryti, reikia mums es pagalbos. Kitai bus sunku teikti e, gerus pasiūlymus, kurie būtų pagristi, nebūtų iš oro, bet būtų rimti bei geri. Todėl tokios pagalbos ir es paramos mums reikia. Su vystimosi komisaru kalbėjome, kad, pavyzdžiui, sprendžiant Darfūro klausimą, vienas esminių konflikto sprendimo klausimų yra vystimosi problema. Visuomenė tą kelią Sudano e, vystimasis bei raida bei mažumos sugebėjimas e, sutelkti visą jėgą savo rankose lėmė regionų silpnumą, marginalizaciją. Jeigu norime išspręsti Darfūro konfliktą, vystimasis tampa esminiu atsakymu, nes reikia pakeisti praeitie susidariusi jėgų balansą. Taip pat su komisaru kalbėjome apie Darfūrui iškilusius iššūkius. Tai daugiau yra periferinių regionių problema tiek Darfūro, tiek Pietų Sudano. Taigi, čia es vaidmuo labai svarbus. Siekiant atkurti šalį, netgi jeigu jau nebebus vienos šalies, bus kelios šalis ar jeigu išliks vienas Sudanas, problemos niekur nedings, iššūkiai išliks. Ir Afrikos Sąjunga prašo ES prisidėti, sprendžiant problemas. Sudanas labai svarbus visam žemynui, todėl būtina užtikrinti, kad sėk, sėkmingai įvyktų Sudano transformacija, kad ši šalis taptų stabili bei saugi. manyčiau, jog afrikiečiai stengiasi įsikišti, spręsti konfliktus, bent jau mano patirtis rodo, kad labai sunku spręsti konfliktus bet kurioje pasaulioje vietoje. Beprotiškai sunku. Vienas iš sunkumų bet kuriame konflikte yra toks, kad kiekviena pusė įsitikinusi savo teisumu. Prisiminkime e, dram, dramblio kaulo kranto konfliktą, sukilėliai, vyriausybė, e, kiti konfliktai, šalių susiskaldimai ir taip toliau. Labai sunku spręsti e, tokias problemas, kalbėjote su prezidentu ponu Bagbu, taip pat kalbėjome su sukilėliu, lyderiu ir matėme, kad abi pusės yra savo teisumu visiškai įsitikinusios. Bandoma susodinti pusės prie vieno stalo ir sakoma, gerai, jūs esate teisūs, bet gal pabandykime vieną tiesą surasti, kuri tiktų jums abiems. Tai užima laiko. Galime mes kažką primesti iš šalies tačiau tik iš vidaus gali kilti poreikis baigti konfliktą. Tiek Palestinoje, tiek Kašmyre, tiek Konge, Sudane, visur kitur reikia laiko. Ne dėl to, kad žmonės sėdi susidėję rankas bei nieko nenori daryti. Afrikos sąjunga bando sukurti ankstinio iš perspėjimo pajėgumus. Tokių pajėgumų tikslas aptikti pavojų, kad vienas ar kitas e, reikalas gali išslysti iš rankų. Viskas, aišku, labai sudėtinga. Na, jeigu jūs atvykstate pas mane kaip par prezidentą ir pasakysite, kad vat, e, pana, dėl e, tam tikrų įvykių tendencijų po poros metų gali kilti konfliktas, tamet galima bus atkreipti į tai dėmesį. Tačiau, kad tą pasiektumėme, reikia iš ankstinio perspėjimo pajėgumų. Tai padėtų sužinoti, kur yra problemos, tai tikrai padėtų. Taigi, hmm, ES e susikūrimo bei raidos pasiekmė yra e, tokia. E, Europoje jau daugiau nei 50 metų nebuvo karo bent jau Europos Sąjungoje, jums sukūrus Europos Sąjungo pavyko užbaigti vidinius konfliktus, panašius lūkesčius turi ir Afrikos Sąjunga. Mes norime, kad mūsų žemynė neliktų karų. Tikimės, kad vieną dieną mums tai pavyks padaryti. Iš ties jūs teisingai atkreipite dėmesį, juk būtina užkirsti kelią konfliktams jiems dar neprasidėjus. Mes bandome sukurti panašius pajėgumus Aš iš visų jėgų raginu mūsų žemynų lyderis dėti pastangas šioje srityje. Pone, ponas Gumės klausimas atsakys mano kolega prezidentas. Taigi taisyklės, nuostatos, teisės aktai susijęs su rinkimais egzistuoja. Dėl stebėtojų, balsų skaičiavimo. Balsų skaičiavimas turi vykti bal... rinkiminėse apygardose, stebint e, stebėtojams, nepriklausomiems atstovams ir taip toliau. Bet to reikia rezultatus paskelbti skaidriai ir kaip įmanoma greičiau. Tai padidintų pasitikėjimą rinkimais. Aišku, Teisės aktai egzistuoja, bet kaip mes sugebėsime tą užtikrinti, jog teisės aktai būtų vykdomi. Paprašėme Afrikos sąjungą suburti stebėtojų e, komandą, angliškai mes jos monitors vadinamės. Ir būtent dėl tokio termino ir susitarė politinės jėgos ši stebėtojų komanda e, padėtų įgyvendinti rinkimų kodekso reikalavimus ir aišku užtikrintų rinkimų įstatymo nuostatų vykdymą. Taigi, jeigu aš pažeidžiu rinkiminį kodeksą, tam tikrą etikos kodeksą, arba kažkas kitas pažeidžia, aš galiu kreiptis į Afrikos Sąjungos stebėtojus ir pasakyti, yra daromi tokie pažeidimai. Taigi bus galima tiesiog įsikišti, nereiks imtis e, rink, veiksmų po rinkimų, bet įsikišti nedelsiant ir tokiu būdu didinti pasitikėjimą. Panašu, jog sutarimas egzistuoja, niekas nebus išsiustas iš šalies, manau, tai padės padidinti pasitikėjimą rinkimais. <clears throat> Monsieur le Président, je voudrais euh, revenir sur, sur des questions. Pone pirmininkė, norėčiau grįžti prie dviejų ankstesnių klausimų. Šiek tiek akcentuoti, akcentuoti tai, kas jau pasakyta. Dėl to, kad e, Afrikos sąjunga nesugeba užkirsti kelio tragedijoms Ponas Mbek jau šiek tiek kalbėjo, aiškino, bet aš norėčiau taip pat kai ką pasakyti. Kai kalbame apie konfliktų valdymo gebėjimus istorinėme kontekste, tai turite visų pirma susimasyti, o kodėl tie konfliktai apskritai kyla. Afrika yra jaunas kontinentas E, yra sudėtingas e, nacionalinis darinys. Ir netiesa teikti, kad afrikiečiai yra labiausiai linkę į smurtą pasaulyje. Turime pasakyti vis tik tai, kad Afrikoje yra daug šalių, jos dauguma yra labai jaunos ir ne visos uh, kol kas stabilios, e, to stabilumo pasiekti galbūt Afrikoje užtrunka ilgiau negu kitur. Na ir kai kalbame apie konfliktų valdymo gebėjimus, tai tam taip pat reikia laiko. Afrikos sąjungo, a, a, sąjungoje ir kitose regioninėse institucijose mes pradėjome e, kaupti gebėjimus, e, kurie padėtų spręsti problemas. Todėl nėra taip lengva už, užbaigti konfliktą, net jeigu jis jau kurį laiką vyksta. Tad mums reikia ir toliau stiprinti tuos gebėjimus ir esu įsitikinęs, kad su laiku mes e, sugebėsime sukurti lygiai taip, tokias pat adekvačias e, struktūras kaip ir kitur. Tai kai ir stabilumui užtikrinti mūsų kontinente. Dabar grįžtant prie rinkimų Sudane. Situacija Darfūre mes matome štai kaip. Mes manome, kad ilgalaikis Sudano problemų sprendimas iš esmės turi remtis demokratiniais tos šalies pokyčiais. Tačiau tas demokratizavimo procesas neišvengiamai užtruks. Antras dalykas ateinantys rinkimai yra bendro sustarimo tarp pietų ir šiaurės dalis. Vienas iš to sustarimo elementų. Rinkimai turi būti vykdomi kaip to susitarimo įgyvendinimo dalis. Yra tokių, kurie pasako apie rinkimų atidėjimą. Bet pietuose yra žmonių, kurie sako, mes e, nesutinkame su rinkimo atidėjimu, nes tai taip pat prisidės prie referendumo atidėjimo. Taigi rinkimai privalo būti surenkti ir greta to turite taip pat suvokti, kad e, demokratinių rinkimų Sudane nebuvo pastarosius 25 metus, vadinasi, reikia tinkamai jiems pasiruošti. Egzistuoja nacionalinė rinkimų komisija, ji sukurta pagal galiojančias įstatymus, bet negalima aišku tikėtis, kad ji veiks tobulai. Yra tam tikrų spragų, politinės partijos aiškiai jas yra nurodžiusios. Uh, Ir kaip sakė prezidentas Mbeki, mūsų vaidmuo yra padėti užtikrinti, kad rinkimai Sudane būtų laisvi, demokratiški ir kuo platesni. Kiek galėdami mes prisidėjome e, prie problemų, kurios kilo tarp rinkimų komisijos ir politinių partijų sprendimo. Negalime pasakyti, kad išsprendėme e, visas problemas, bet kai kalbame apie rinkimų stebėjimą, tai e, visų pirma bus pakankamai daug nacionalinių stebėtojų, atstovaujančių įvairiausias partijas ir pilietinė visuomenė mobilizavo savo jėgas. E, yra ir kitų organizacijų, tokių kaip Karterio centras, kuris padėjo e, pilietinės visuomenės organizacijoms pasirenkti, atlikti šį vaidmenį. Taip pat ir šiaurėje bus ir nacionalinių, ir tarptautinių stebėtojų. Afrikos sąjunga, kaip ką tik sakė ponas Beki, visų pirma nusprendė nusiųsti savo stebėtojus, kuriuos jie vadina uh, monitors angliškai. Uh, jie bus tarsi uh, tarpininkais tarp politinių partijų ir rinkimų komisijos ir tarp politinių partijų ir vyriausybės kitos šalys, e, tokios kaip e, Pietų Afrika, e, kitų tarptautinių organizacijų atstovai taip pat nusprendė nusiųsti savo stebėtojus. Taigi, rinkimai vyks stebimi ir mes tengiamės stebėti visą rinkimų procesą, kai kurie stebėtojai jau šalyje yra keletą mėnesių, nes, kaip jūs žinote, rinkimų procesas apima e, gana ilgą laikotarpį, pradedant nuo jų parengimo iki balsų suskaičiavimo po rinkimų. Jau minėjau, kad e, kai kurie stebėtojai jau šalyje veikia. Mums patiems teko e, lankytis uh, rinkimų komisijoje ir jie mus užtikrino, kad e, stebėtojai atlieka savo darbą tinkamai. E, mes nesakome, kad rinkimai Sudane bus tobuli, bet be jokios abejonės, kad jie prisidės prie šalies demokratizavimo. Pirmininkas. Kolegos, kaip ir patys matote, mums beliko tik tai keletas minučių, o mano norinčių pasisakyti. Sąraše yra šeši žmonės. Prašyčiau apsiriboti vieną minutę, o paskui paprašysime prezidentų atsakyti ir užbaigsime šią posėdžio dalį. Ji tikrai informatyvi. Todėl dabar žodis ponui Galer. Uh, Ačiū Kaip prezidentai, kaip jūs e, vertintumėt e, tiek vietinių, tiek tarptautinių suinteresuotų šalių dalyvavimą šiame procese, atsižvelgiant, aišku, į rinkimų rezultatus. Aš manau, kad e, žinodami rinkimų rezultatus mes galėsime vertinti. Galbūt abi pusės jausis stiprios, įtvirtintos atitinkamai savo rinkiminėse apygardose. Tai prezidentas pietose sakytų, tada aš turiu mandatą toliau dalyvauti antrame raunde ir, ir referendume dėl atsiskirimo, tada tarptautinė bendruomenė ir Afrikos sąjunga ateitų, Afrikos sąjunga turėtų um, lydėti visą tą procesą, kur turėtų būti įtvirtinti pagrindiniai principai ir tai, kas buvo nustatyta nepriklausomybės procese, gali viskas pasikeisti. Taigi, ar Afrikos Sąjunga dalyvautų ir antrame etape, kokį vaidmenį jūs priskirtumėte Arabų lygai, kurios vaidmuo galėtų būti galbūt tiek politiškai, tiek finansiškai svarbus, užtikrinant, kad Sudanas ir jo prezidentas toliau žengtų tuo bendrovystimosi keliu. Also for a minute. Yes, thank you. Um, President Becky, I would also... Taip pat vienai minučiai. Lunačiak. Further Noriu pratesti pono Galer mintis. Po rinkimų kitais metais vyks referendumas. Šiuo metu, ką jūs esate girdėję iš abiejų pusių, iš mm, valdžios ir iš pietų Sudano valdančių struktūrų, kokios gali būti e, reakcijos, jeigu būtų nepriklausomybė ar mm, Albašir e, valdžia, ar naujai išrinkta valdžia, kaip E, kaip reaguotų ir taip pat pietų kokia būtų reakcija, jeigu nebūtų priklausomybės. Kaip jūs tai vertintumėte? Taip pat antras klausimas dėl pietų sudano. Tai yra kraštas turtingas naftos. Tai yra viena iš konflikto priežasčių. Taigi naftos bendrovių, kurios yra ten vaidmuo, koks būtų, aš žinau, Kinija, Malazija. Aš pati prieš aštuonerius metus taip pat um, švedi, per Švedijos Austrijos um, bendrovę ten, kiek tai turėjau ryšių, tos bendrovės ar jau nebėra. Taigi tų bendrovių įtaka, taip pat ir politinė įtaka, kaip jūs tai galėtumėte vertinti? Sabine Lösing. Ähm, Ačiū, ponė Beki. Pradžioje kalbėjote, kolegos taip pat užsiminė apie naftos padalymo klausimą. Jeigu mes norime hmm, išspręsti šiaurės pietų konfliktą, tai turime išspręsti naftos pasidalymo problemą. Įvairiausi ekspertai kalba, kad tokį klausimą manome išspręsti spręsti ir po pasidalymo. Ar tai realistiška, ar, tai, ar šio klausimo sprendimas nėra būtina prielaida hartumo režimui e, pritarti šalies padalymui. Toliau ar e, pietų Sudano ir pietų Jemeno situacijos nėra kažkiek panašios, ar pietų Sudano atsiskirimas netaptų precedentų kitoms provincijoms, ypač Darfūrui atsiskirti. Be to, e, Darfūre e, norima nusiųsti daugiau jungtinių tautų pajėgų, ar tos pajėgos e, duos kažkokios naudos, nes 20 tūkstančių kongė esančių žaidrų iš Almų mažai ką nuveikia. Taip pat skurdo bei turto pasidalimo problemos e, yra aktualios. E, tai šio klausimo kariai bei karinė intervencija neišspręs. Ačiū, ponė Ryvo Vaigė. E, jaz bom v slovenščini govoril, ki ga mogoče gospod predsednikom Beki prvič. Ačiū. Prezidentas Mbeki pirmą kartą čia, tai kalbėsiu sloveniškai. Prezidentė, ar jums daro toks įspūdis, kad visa tai, kas iki šiol yra padaryta rengiantis rinkimams, padarytas tengiantis įtraukti visas antriuotas šalis, taip pat ir tuos, kurių rankose buvo ginklai. Aš prisimenu būdžią e, procesus, tai yra tie, kurie vadovauja sukilėliams, ginkluotoms pajėgoms, jie yra labai svarbus, jie turi dalyvauti priimant sprendimus, nes jų e, sprendimas toks pat yra svarbus, kaip ir prezidento Bašyro sprendimas surenkti demokratinius rinkimus. E, kitas klausimas dėl užsienio interesų Sudane ir ypač Darfūre. Kristian Preda, please. Cristian Preda. Mulțumesc mult, um, domnule președinte Mbeki, domnule președinte Buioia. Uh, am două... Ačiū um, prezidentui Mbeki, prezidentui Mboje. Labai trumpi klausimai. Ar gali būti tikimybė, kad neįvyks rinkimai. Ir kas, koks galėtų būti rezultatas tuomet. Prezidentas Bashir e, neseniai pakeitė savo darbo stilių. Kas gali turėti naudos iš to, kad rinkimai rengiami taip anksti, kai kuomet yra didžiulė įtampa dar šalyje. So thank you, thank you very much. Isakonsari. Ačiū, kad būtų galima užkirsti kelią konfliktams Afrikoje, Sudane, kitur. Ateityje aš noriu paklausti, kaip jūs galvojate mm, apie Kinijos, arabų šalių, Europos šalių bendrovių investicijų fondų, pavyzdžiui, sprend, galimybę apsijungti ir, ir, ir pirkti žemę ten. Kaip Jūs vertintumėte tai? Dabar paprašysime prezidento Bekiai atsakyti šios klausimus. I, I hope, uh, uh, I hope we've taken them down uh, uh properly. Tikiuosi, kad tinkamai pasižymėjome jūsų klausimus. Jau anksčiau minėjau, kad rengėme tokį dokumentą, kuris vadinamas Elgesio kodeksų rinkimams. E, SPC, LM ir kitos partijos pasirašė šį kodeksą. mes taip pat parengėme kitą dokumentą, kuris skirtas tam klausimui, kurį jūs keliate. Tai yra dokumentas, kuris vadinamas deklaracija dėl bendrų įsipareigojimų. Šiame dokumente kalbama apie įsipareigojimus, kurios įvairios Sudano politinės partijos prisėmė dėl rinkimų, bet taip pat ir bendrai dėl Darfūro ir dėl CPA kad koks be būtų e, rinkimų rezultatas, būtų bendras visų politinių partijų įsipareigojimas, nacionalinis konsensusas, jog tai ir tai turi būti padaryta sprendžiant Darfūro konfliktą, tai ir tai turi būti padaryta dėl referendumo ir taip toliau. Nepriklausomai nuo to, kas bus per rinkimus galvojame, kad labai svarbu toks įsipareigojimas prieš rinkimus, kadangi niekas negali prognozuoti e, rinkimų rezultato. Todėl labai svarbu, kad yra labai bendras, platus e, sutarimas dėl bendrai visų politinių sluoksnių, dėl to, kaip turi būti sprendžiamas Darfūro konfliktas. Tad nėra pagrindo manyti, kad uh, Na, iš tikrųjų, žmonės sako, kad tai yra tik retorika, bet nėra bendro įsipareigomo. Ne, yra bendras dokumentas, kuriame yra įvardyti visi bendri įsipareigojimai šio klausimu. Ir tikimasi, kad tarptautinė bendruomenė palaikys šios įsipareigojimus. Mes dirbame labai glaudžiai su Arabų valstybių lyga. Praeitą savaitę sutikome kairę būtent su šia lyga šios klausimus. Thank you Buvo pasakyta, kad dėl Sudano klausimų Arabų šalių lyga vadovausis Afrikos pasiūlymais. Taigi tie klausimai yra sprendžiami. Visi šalyje sako, būtent tų bendrų įpareigojimų kontekste, sako, kad reikia peržiūrėti visas sekslariatai, bendros sutarimo e, nuostatas, jas įvykdyti tam, kad būtų galima mm, referendumo planą įgyvendinti. Ir dabar dėl referendumo rezultato. Prezidentas Bashir mm, šioje rinkimų kampanijoje nuolat kartoja, kad būtina gerbti referendumo rezultatą, net jeigu pietų sudano žmonės nuspręs balsuoti už nepriklausomybę. Aš nemanau, kad sudane kažkas norėtų, kad vėl prasidėtų karas. Nes jeigu kas nors užblokuotų e, tą sprendimą, jeigu kažkas pasakytų, kad jeigu Pietų Sudanas balsuos už nepriklausomybę, mes nutrauksime tą procesą, tai aišku, jau reikštų karą. Aš tikrai nemanau, kad Sudane kas nors to norėtų. Tai aš manau, pozicija išsakyta, kad turi būti gerbiamas referendumo rezultatas. Aš manau, kad priešingų atveju nėra kokio labai didelio ir pasirinkimo. Dėl naftos bendrovių vaidmens, politinio vaidmens tikrai nežinau, tikrai nieko negaliu pasakyti. Tačiau ką mes žinome, tai yra tai, kad visos šios naftos bendrovės dirba tame mechanizme, kuris yra sudarytas e, taikos sutarime dėl naftos gavybos, e, pelno pasiskirstimo ir taip toliau. Taigi yra tas mechanizmas, bet dėl konkretaus politinio vaidmens, kurį šios bendrovės galėtų vaidinti, aš nežinau. Dėl e, naft, e, pajamų iš naftos pasidalymo. Aišku, kad tai yra vienas iš klausimų, kuris turės būti sprendžiamas po referendumo. Ir pietų Sudano referendumo akte yra pasakyta, kad tas įstatymas nustato, kad turi būti dėrybos dėl draugiško klausimų sprendimo, o vienas iš tų draugiškai spręstinų klausimų yra būtent pasidalym, pajamų iš naftos pasidalymas. Mm abiems šalims reikalingi patarimai, kaip spręsti tuos klausimus, kaip dalytis pajamomis iš naftos. Ir man atrodo, iš abiejų pusių, tiek iš pietų, tiek iš pusės, yra aiškus pripažinimas, kad e, jo, abi pusės turės bendradarbiauti šio klausimu. Aišku, kad didžios. E, e, Didėjai naftos klodai yra pietuose Ir aišku, kad e, nafta keliauja į šiaurę ir turi būti sprendimas, kaip bendarbiauti po referendumo ir taip toliau. Ir yra jau norai padėti abiems šalims patarti, kaip jos turėtų bendarbiauti toliau. Bet aišku, kad mm, tolesnis pasidalymas, bendras tų išteklių naudojimas yra neišvengiama sąlyga, būtina sąlyga. Dėl Junamin naujojo vado, ambasadorius Gamari pasakė, specialusis atstovas Darfūrui pasakė, kad UNAMIT turi galimybę vykti savo įsipareigojimus, įgaliojimus Darfūrė. Kol kas konkrečių reikalavimų nėra ypač dėl mm, Junamit pajėgų skaičiaus padidinimo. Ir aną dieną pasakiau, jau jie turi 20 tūkstančių policijos ir gal apie 20 tūkstančių civilių pareigūnų, taigi mm, jie turi galimybę atlikti savo darbą Darfūrę. Ir tikrai yra didžiulis ryštas mm, tai daryti. Aš čia nemanau, kad yra kokių tai kokia tai tikimybė, kad rinkimų nebus. Aš manau, kad rinkimai įvyks ir tikrai nėra jokių ženklų rodančių, kad mm, rinkimai galėtų būti atšaukti dėl vienos ar kitos priežasties. Taigi aš manau, kad rinkimai įvyks. O kalbant apie pasirengimą rinkimams, rinkimų įstatymė yra nustatyta rinkiminės komisijos sandara, sudėtis ir taip toliau. Visą tai tie elementai, kurie yra apspręsti per parlamentinę sistemą, tai yra įstatymas ir visa kita. Ir dėl. Ir žmonės atstovaujami parlamente, aišku, yra partijų atstovai, aišku, kad ginkluotosios pajėgos nedalyvauja. Tuo metu, kai Sudanas ruošiasi šiems rinkimams per parlamentinius procesus, kaip aš minėjau, iš tikrųjų netgi nesu tikras, kas buvo susitarta dėl ginkluotojų grupių, ar jos susitarė dėl to viso proceso. Bet aišku, kad galima pasakyti, kad jį, Jeigu būtų norėta įtraukti ginkluotasias grupės, būtų tekę laukti su visų pasiruošimo rinkimams procesu, taigi galima pasakyti, kad ruošiantis rinkimams um, nebuvo tuomet įtrauktos tos ginkluotosios grupės, tačiau dabar nebūtų galima sakyti, kad yra kažka, kažkas neįtrauktas į bendrus procesus. Buvo keltas klausimas dėl um, kažkokiu tai užsienio interesų Darfūrė. Ką mes kaip uh, įgyvendinimo grupė darome dėl Darfūro ir dėl kitų iššūkių kylančių Sudanui. Reikia pasakyti, kad tarptautinė bendruomenė turi visa žengti vieną kryptimį. Ir tai šiame kontekste svarbu, kad nebūtų kažkokių tai skirtingų iniciatyvų, kurios e, būtų nukreiptos skirtingomis kryptimis. Mes turime veikti iš vien ir taip pat ir Darfūro klausimu. Mes kaip įgyvendimo grupė stengiamės nuolat palaikyti ryšius su Čadu, Libija, kitomis e, partnerėmis, kitomis šalimis ir užtikrinti, kad veiktumėm vieną kryptimį ir, ir aišku, ir visi um, specialieji galiotiniai ES, JAF, Rusijos, Kinijos, kiti taip pat turi veikti iš vien. Ir požiūris turi būti bendras. Dabar aš nesakyčiau, kad yra kažkokio tai tarptautinio įsikišimo darfūrė, kuris blokuotų procesą. Svarbu, kad tarptautiniai veiksmai būtų koordinuojami. Ir paskutiniai du dalykai. Mūsų grupė nekalbėjo apie e, tokį klausimą kaip Afrikos žemės pirkimas, bet aš turiu pasakyti, kad mane labai neramina šie dalykai. Aš esu girdėjęs apie tai, kad e, žmonės su dideliais pinigais atvažiuoja, perkasi didžiulius plotus žemės. Uh, Turiu pasakyti, kad tokie procesai tik tai užblokuoja šalių vystimosi visą raidą, nes jeigu, pavyzdžiui, nori nutiesti kelią, kad pasiektum tolimiausio kampelio žmonės, kurie gyvena kažkokioje nutolusioje kaimiškoje vietovėje, negali to padaryti už tai, kad tas kelias turėtų kirsti žemę, kuri dabar jau kažkam priklauso. Taigi tokie dalykai labai neraminamus. Ir paskutinis dalykas dėl um, atsiskirimo ir galimų pavyzdžių žemynė. Aš manau, kad tai yra tiesa, jog žemynas yra nekarta pasakęs, jog vienybė yra labai svarbus dalykas. Jeigu pažiūrėtumėt bendrai į tai, kaip, kaip suformuota Afrikos sąjunga, tai pavyzdžio pasisamta iš Europos sąjungos, Europos komisija ir taip toliau. Aš nežinau, ar mes toliau vadovausimės ES pavyzdžių, formuodami savo struktūras. Bet e, tikrai galima matyti tą modelį ir siekiai uh, tie patys e, integracija, Afrikos vienybė ir taip toliau, semtasi to paties įkvėpimo. Tačiau turime štai tokią e, situaciją, tai yra specifinės istoriškos aplinkybės Sudane privedė prie tokios situacijos. Aš esu tikras, kad kaip mes jau ir sakėme, tai kaip dabar turi būti sprendžiamas tas klausimas, net jeigu ir būtų skirybos, e, reikia užtikrinti, kad tos skirybos būtų draugiškos kad nebūtų konflikto, kad nebūtų nestabilumo situacija sukurta, kad net jeigu Sudanas spręstų, nuspręstų dalytis, kad jie pasidalytų draugiškai, kad po to būtų galima užtikrinti bendradarbiavimą ir tolesnį integraciją. Noriu padėkoti pirmininkė už galimybę. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Ačiū. Manau, kad jūs nusipelnėte nuo širdžių aplaudismentų. And, uh, Visi linkime sudaniečiam kiek įmanoma didžiausios sėkmės sprendžiant savo problemas. Ačiū Jums. Colleagues, I have to inform you. Kolegos, norėčiau Jums pranešti, jog ponas Okampa atvyks e, pusė dvylikos, taigi 20 minučių dviems nuomonėms turime, todėl paprašau Jūsų pasistengti kadangi mums dviejų dienų darbo tvarkė teko suspausti į vieną dieną, jeigu mums pavyktų ją išnagrinėti, visi, manau, galėtumėme pasidžiaugti tokiu pasiekimu. Todėl norėčiau paprašyti ponę Nikol Nilsen pristatyti pranešimą dėl Europos bendrių ir Pakistano sustarimą dėl readmisijos. Euh, Ačiū kolegos, turėsiu, kadangi vėluojame trumpai pristatyti šį pranešimą, vis tik tai tikiuosi, kad jūs po to išsakysite savo pozicijas dėl to sustarimo. Taigi, pirmasis sustarimas aptariamas Europos parlamente Lisabono sutarčiai įsigaliojus Noriu pasakyti, kad dėl Pakistano tie klausimai, kuriuos turime kelti, yra susijęs su mm, žmogaus teisėmis ir mm, žmonių prieimimu valstybėje, kuri mm, yra labai sudėtingoje situacijoje dabar. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į nevyriausybinio organizacijų ataskaitas bet taip pat ir ES institucijų e, pranešimus, nes taryba sako, kad situacija šalyje tikrai nėra garantuota. Mm, Pakistano senatas e, dok, oficialiame dokumente kalba apie mm, kankinimus netgi, taigi labai trumpai kyla klausimų dėl saugumo situacijos toje valstybėje. Yra dažnas dingimų atvejs, yra išpoliai prieš mažumas, yra garbės nusikaltimai, smurtas prieš moteris homoseksualus, mirties bausmės, kankinimų taikymas. Šiame kontekste analizuojame komisijos ir Pakistano sudarytą susitarimą ir mm, matome, kad nėra pakankamai garantijų tais klausimais, kurie mums svarbus. Tai yra, kad mm, žmonių Teisės bus garantuotos, kai jie atgal gražinami redmisijai į Pakistaną, ar yra Ženevos konvencija tikrai gerbiama, minimumas yra bent jau tam tikros garantijos, tačiau mes žinome, kad priešingai nei ankstesniuose sutarimuose nėra e, punkto, kurio nebuvo galima įtraukti, tai yra punkto, kur kalbama apie tarptautinį tekstą dėl uh, um, žmogaus teisų ir kadangi Pakistanas nepasirašė su tarptautiniu tekstu, tai uh, to punkto neįrašyta dėl žmogaus teisų ir um, visas susitarimas atsakomybę uh, perkelia. Uh, valstybei, valstybei turi užtikrinti redmisijos sąlygas. Taigi noriu paklausti, kodėl komisija derasi dėl tokio sutarimo, kur uh, mm, Europa e, tampa atsakinga už dvišalius redmisijos sutarimus, kurie būtų taikomi, tai kodėl čia yra Europos atsakomybė. Keliu tokį klausimą, mano kolegos iškels daugiau klausimų. E, Europos parlamentas turi duoti pritarimą, tačiau jis nedalyvavo nei dėrybose, nei teksto rengime, nei stebėjime e, įgyvendinimo. Taigi, Kalbant apie tą redmisijos susitarimą, e, jis iki šiol, e, jo gyvenimas iki šiol nėra atliktas. Parlamentas, čia mano tokia išvada jau būtų, kad kolegos dar galėtų pasakyti, parlamentas negali nei modifikuoti, nei koreguoti pateikto teksto. Tai parlamentas gali tik tai arba jį patvirtinti, arba jį atmesti visą. Noriu dabar išgirsti kolegos jūsų nuomonės. Two minutes. Panas Sogor, dviem minutėm. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákkal való tárgyalás során abban maradtunk, hogy ez 9 év után a max. Ačiū, ponia pirmininkė. Praėjo devini dėrybų metai ir galų gale šiokį tokį susitarimą turime. Net nežinome, kokia bus Pakistano parlamento nuomonė apie susitarimą. Kolegė išsakė savo nuomonę, aš turiu savo asmeninę nuomonę Europos Sąjungoje. Yra tam tikrų atvejų, apie kuriuos informuoja žiniasklaida, būtent, jog asmenis penkias dienas yra sulaikomi. Aš nežinau, ar naujasis sutarimas padės pagerinti situaciją. Turime statistinius duomenis. Susidarė įspūdis, jog situacija pagerėjo, todėl šis susitarimas yra Tai geras ir jį reiktų palaikyti. Ačiū, ponė Breda. Ačiū dabar ponas Breda. Jis. Aišku, kad yra problema dėl žmogaus teisių. Tai labai jautrus klausimas. Tačiau Taip pat reikia pasakyti, kad Pakistanas yra svarbus ES partneris, ypač kovoje su terorizmu. Todėl bendrai kalbant, gerai būtų turėti labai aišku bendradarbiavimo dėl redmisijos pagrindą. Pagrindą, kuris būtų aiškus ir kad nereikėtų kiekvienai valstybei nariai derinti readmisijos dvišalių pagrindų, nes tokiu atveju ES negalėtų visiškai savo pozicijos ginti, tarti savo žodžio. Ypač kuomet būtų žmogaus teisų pažeidimo pavojus. Situacija tikrai labai delikati, tačiau turint omenyje mm, po tiek mm, metų dėrybų e, turime tokį dokumentą, tai yra pažanga. Thank you. So, Mr. Tanok, please. Ponas Tanok. Uh, e Dėkui, pirmininkė. Mano frakcija, ACL frakcija, parems šį readmisijos susitarimą. Gal spaudoje neseniai e, skaitėte apie e, Pakistano kilmės britų berniuką, kuris buvo pagrobtas Pakistane. Pasirodė tai e, atliko organizuota nusikalstelių grupė, kuri veikė plačiai nuo Pakistano iki Ispanijos. E, bet e, dabar jie jau yra suimti tame tarpe ir e, vienai Rumunijai e, pareikšti kaltinimai dėl berniuko pagrobimo Pakistane. Tad mums reikia šio readmisijos sustarimo dėl nelegalių migrantų iš Pakistano ir taip pat dėl galimybės deportuoti nusikaltelius. E, Aš, aš neteigiu, kad Pakistane žmogaus teisės yra aukšto lygio. Matėme tai praeitįje, matėme ir krikščionių, ir musulmonų, ir, ir indusų e, teisių e, pažeidinėjimų, e, moterų teisės pažeidinėjimos. Mes žinome, kad ir teroristai E, yra rengiami Pakistane ir gali užpuldinėti Indiją iš tenai. Tačiau tai nėra priežastys nepasirašyti redmisijos sutarties e, su Pakistano Respublika. Todėl mano frakcija ir toliau rems e, tokį susitarimą. Dėkuoju. Dabar ponė Liuzing. Ja, dank, um, anfang, uh... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau iš principo pakritikuoti šį susitarimą. Manyčiau, pirmiausia, turime siekti ir iš principo turime siekti daugiau galvoti apie pabėgėlius iš Afganistano. ES valstybės aktyviai dalyvauja kariniuose veiksmuose Afganistane, todėl kitoms valstybėms yra primetama atsakomybė už jas veiksmus, bandoma kiek įmanoma toliau pras, nustumti ES sienas, todėl Pakistanas turi spręsti ES iš dalies sukeltas problemas. Nepamirškime paliesto žmogaus teisų klausimo, kaip komisija užtikrins uh, pamatinės bei pagrindinės žmogaus teisės žmonių, kurie bus sugražinti į Pakistaną ar kurie yra atsidūrę Pakistane. Ka bus, kas bus daroma e, gerinant pabėgėlių iš Afganistano situaciją. Kalbant apie žmogaus teisų situaciją Pakistane, Amnesty International stipriai kritikuoja, taip pat kitos pagalbos organizacijos tą daro. tačiau norėčiau uh, pakalbėti apie kolektyvinės deportacijas. Žmonės yra uh, apgyvendinami kažkokiuose siaubingose patalpose, kur jų teisės pažeidinėjimus nėra normalių gyvenimo sąlygų. Kitas klausimas – kodėl mišrėjame komitete nėra nepriklausomų NVO, kurios galėtų stebėti susitarimo rengimą ir gyvendinimą. Ta padėtį kritikuoja dauguma NVO. Ačiū. <clears throat> Uh, Komisijos vardu ponas uh, Bušakevičius. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už išsakytas mintis. Pirmiausia, trumpai noriu grįžti prie to, kas buvo pasakyta apie e, patį susitarimą. E, buvo minėta, kad nėra, ne, ne, kad nėra e, neveikimo straipsnio. Mes iš tikrųjų savo atsakomybės neišvardiname eilės tvarka, bet tai e, iš esmės nieko nekeičia, nes e, yra įsipareigojimas taikyti tarptautinę teisę. Mes visi žinome, kad visos valstybės narės yra pasirašusios ir gerbė bendrąją konvenciją, Ženevos konvenciją. Dėl sustarimo kontrolės. Žinoma, e, bendra, e, bendrasis readmisijos kontrolės komitetas e, veikia, mes atstovaujame valstybėms narėms tame komitete, valstybės narės mums padeda. Dėl nevyriausybinio organizacijų, organizacijų dalyvavimo galėtume ginčytis, bet turime taip pat pasakyti, kad ši eina kalba apie labai E, aišku bendradarbiavimą tarp dviejų administracijos vienetų. Ir tai veda prie e, svarbiausia klausimo, o kaip gerbėme žmogaus teisės taikydami šį sustarimą. Vėlgi, e, šiuo susitarimu nenubraukiamas jokios valstybių narių teisės pagal tarptautinę teisę ir pagal ES teisę. Turime procedūrų direktyvą, kvalifikacijų direktyvą, turime e, atitinkamų standartų direktyvą, kai kalbame apie pabėgėlius ir readmisiją. Ir e, šiuo sustarimu niekas nenubraukiama. Pabaigoje norėčiau paprašyti jūsų paremti šį susitarimą. E, Nei vienas teisės aktas negali būti tobulas ir nėra tobulas, bet šiuo metu mums svarbu galvoti apie bendros sistemos įgyvenimą, kurie apimtų prieglapsti e, ir kitus elementus, o ne vien tik tai apie šio konkretaus susitarimo teisinį turinį. Pirmininkas, e, mes Žinome, kad ponė Kil Nielsen iš visų pasisakymų tikriausiai jau gavo atsakymą į savo pirminį e, pranešimą, bet vis tiek suteiksiu į žodį apibendrinimui. Mm, ne, negaliu sakyti, kad visus atsakymus jau turiu. Aš tikrai nesuprantu, kodėl mm, čia reikia numatyti ES atsakomybę, e, žinod, žinant, kad garantijų tai neduodame, neturime tai gal tada reikia jų, nes jeigu tas sutarimas bus, tai turi būti visų pirma atsakytas į tą klausimą, būtent koks yra tolesnis eigos stebėjimas, kurio dabar yra nenumatyta. Jeigu jau yra numatoma ES atsakomybė įtraukiama kažkur, tai, tai tuomet reikia galvoti apie tolesnės garantijas, kad bus paisoma vėliau ir žmogaus teisų ir taip toliau. Ir, ir būtent tai, kas buvo pasakyta dėl Afganų. Uh, neturėjau galimybės dėl laikos tokos viską pasakyti pradžioje, tačiau būtent e, kalbant apie sutarimą dėl redmisijos su Pakistanu yra kalbama apie veiksmų planą taip pat um, Afganistanui. 99 metų veiksmų planas. Ir e, su Anglija, su Prancūzija yra problemų, kuomet afganai buvo išsiunčiami, kuomet sąlygos buvo nepriimtinos, dokumentai dėl gražinimo tikrai nebuvo tinkamai parengti, nebuvo pakankamai garantijų, kuomet išsiunčiami buvo afganai. Tai aš tikrai, aš palieku vis dar klaustukus. Ačiū, bet aš manau, kad jūs žinote, kad turite galimybę tęsti diskusiją su šešėliniais pranešėjais ir su komisija, kad būtų galima tas problemas išsiaiškinti. O dabar iš karto negaištant ponui Bielan suteiksiu žodį, kad jis galėtų mm, pristatyti nuomonę dėl ES strategijos Baltijos jūros regionui ir makro regionų vaidmuo sanglaudos politikoje ateityje. Ponui Bielan žodis. Chciałbym przede wszystkim wyrazić radość E, z, fa z faktu, że strategija dla Morza Bałtyckiego. Dėkoju, pirmininkė, noriu pasidžiaugti dėl to, kad ES e, strategija Baltijos rajonui pagaliau yra parengta ir, ir egzistuoja. E, čia, žinoma, svarbus buvo Europos parlamento vaidmuo, kuris 2006-aisiais ir inicijavo tokią, tokią strategiją. Dabar mes matome kad strategija jau yra. Ir e, regioninės plėtros komitetas, kuris atsako už įgyvendinimą ir e, stebi, e, kaip vystosi reikalai Baltijos jūros regione. Aš, aš manau, kad mes turime suteikti šiam reikalui tarptautinę dimenciją ir e, pažvelgti į šį regioną tarptautinio vystimosi kontekste. Aš manau, kad svarbus elementas ir partneris e, čia yra Rusijos federacija. Be e, Rusijos federacijos e, įtraukimo šios strategijos įgyvendinimas vargu ar būtų įmanomas. Savo nuomonėje miniu tai ir taip pat miniu, kad šiai strategijai įgyvendinti numatyta 20 milijonų eurų. 2010 metų biudžete. E, šie ištekliai gali būti naudojami tik išorės veiksmams. Aš paraginčiau e, užsienio reikalų komitetą pamastyti, ar nereikėtų šitą sumą taip pat numatyti ir 2011 metams, e, kad galėtume kuo lankščiau įgyvendinti strategiją. Bendradarbiavimas, aišku, susiduria su įvairiausiais iššūkiais. Pavyzdžiui, energetikos rytyje mums iškilo Nord Stream projekto problema. Taip pat e, Baltijos jūros regionas yra svarbus ir naujojo susitarimo dėl partnerystės su Rusijos federacija kontekste e, iškyla žmogaus teisų problemų ir taip toliau. Tiek tik ten norėjau pasakyti, lauksiu jūsų pastabų ir tik tai priminsiu, kad e, terminas e, pataisoms pateikti yra kovo 20 iki vidurdienio. E, balandžio mėnesį mūsų laukia labai įtemptas darbas, norėčiau, kad pataisas pateiktumėte anglų kalbą. Pirmininkas primena, kad terminas vis tik yra 25 kovo 12 valanda. Turime penkis norinčius pasisakyti, e, nes paskui atvyksta ponas Okampo, jau yra atvykęs, atrodo. Tad e, labai prašyčiau laikytis e, pasisakymo laiko limito. Pirmasis pasakys ponas Mirski. Dėkuoju pirmininkė. Labai atidžiai perskaičiau socdemų mintis. Manau, jog idėjos yra labai geros ir konstruktyvės, tačiau nenorėčiau apsiriboti tai 20 milijonų eurų. Juk yra projektų, kurie apima visą Baltijos jūros regioną. E, ten gyvenantiems žmonėms reikia aiškaus signalo, liudijančio, kad esame pasirengę palaikyti kiekvieną veiksmą bei plėsti bendradarbiavimą su Rusija. Maničiau, kad e, toks bendradarbiavimas turėtų nešti apie pusę naudą. Šiaurės srovės dujo tiekis yra tiesiamas, kodėl ES komisijos e, vaidmenyje nedalyvauja šiame projekte. Manau, jis duotų naudos visoms šalims, ne tik Vokietija, bet ir kitos šalis gautų dujų. Aš pateikiau keletą pakeitimų, bet iš principo galiu pritarti pono Bėlant pasiūlymui. Ponas Kelam, trumpai. Ačiū. Manyčiau, Baltijos jūros strategija yra daugiau vidinė strategija ir tai yra pagrindinis sunkumas. Tačiau išorinis aspektas turės būti, kitaip neįmanoma. Gerbdamas pono Vėlant pastangas, turiu klausimą dėl pirmosios dalies, ar negalėtumėme suformuoluoti visko kiek kitaip, būtent, kad ES vidinė strategija gali būti sėkminga tik tuo met, jei bus užtikrintas konstruktyvus bendratarbiavimas su trečiuosiomis šalimis. Manyčiau, jog tai kiek pakeistų mintį. Toliau šiaurės dimensija yra svarbi tema. Ja reiktų nagrinėti šio laikinėme kontekste. Šios strategijos išorinis aspektas, kaip kad komisija pažymėjo, užtikrins saugumą bei gerovą regione, padės spręsti aplinkos problemas, įskaitant. Ir čia pirmiausia reiktų galvoti apie Baltarusiją ir upių taršą. Toliau tarp vyriausybinis bendradarbiavimas, jis svarbus įgyvendinant strategijas, nes čia tik sinergijos pagalba mes kažką galime pasiekti, suvienyti pinigus tarptautiniams projektams, o dėl finansavimo buvo pažymėta e, kai kas, man susidaro įspūdis, esą komisija, vis tebe galvoja šiaurės dimensijos terminais. O mm, biudžetas išsikovojo atskirą biudžeto eilutę bei 20 milijonų šiems metams. Pri, pritariu kolegai Miskis, mums reiks iš naujo pamastyti, kaipgi geriau panaudoti šios pinigus savo vidiniai strategijai įgyvendinti. Bei baigdamas, ponė pirmininkė, Kadangi mes norime įtraukti Rusiją, kitus partnerius, turėtumėme e, reikalauti e, prisimti, visiems prisimti atsakomybę bei įsipareigojimus. Norėčiau priminti, jog Rusija pri, prisijungė prie ESPO konvencijos. Ačiū dabar, ponas Paleckis. Keletą žodžių jums, prašom. Pone pirmininkė, palaikau pono Bėlan pasiūlymus. Taip pat pasiūlyčiau papildyti šį beitą, pirmiausia, kalbant apie bendradarbiavimą su Rusijos Kaliningrado regionu. Gal reiktų atkreipti dėmesį e, į tai, jog šis bendradarbiavimas galėtų tapti bandomuoju ES projektu e, dėl ES ir Rusijos regionų bendradarbiavimo galėtų tapti geriausių pavyzdžių tokių projektų. Be to reiktų e, supaprastinti vizų režimą su Rusija ir Baltarusija. Ačiū dabar ponas Landsbergis. <clears throat> As, uh, one looks at the suggestion. Jeigu mes panagrinėsime komiteto pasiūlymus, tai pamatysime, jog komitetui iš principo nerūpė pati strategija. Jam rūpė tik Rusijos vaidmuo ir jos galimybė e, pasinaudoti ES biudžeto pinigais. Taigi mes čia kalbame apie Baltijos jūros strategiją ir išvedame paralelę su šiaurės dimencija. Tose pasiūlymo dalis, nuomonės dalise kur kalbama apie tik tai, man kelia daug abejonių, na, komisijos siūlomi planai bus sėkmingi tik tuo atveju. Aš sakyčiau, būtų sėkmingesni, jei e, būtų užtikrintas bendradarbiavimas su šiaurės partneriais. Toliau šiaurės dimensija turėtų sukurti papildomą pagrindą bet daroma prielaida, jog strategija turi e, e, tą esminį pagrindą, kuris kol kas kaip o toks vertybė nelaikomas. Toliau ketvirta pastraipa. Baltijos jūros strategija gali būti naudoma tik išorės veiksmams Tai reiškia, jog, jog ne vienas projektas be Rusijos nebus finansuojamas, sakyčiau, tai labai šališkas požiūris. Aš sakyčiau, galima ir išremsnikams, nes ta žodėlis only tik ir dabartinė formuluotė reiškia, kad ES fondai gali būti naudojami E, tik tuo atveju, jeigu juos kontroliuos ir panaudos Rusija. Aš manau, jog mes einame per toli. Ačiū. Now, Mrs. Jatenmaki, please. Pane Jatenmaki. Thank you. Three short points. Ačiū. Trys e, trumpos pastabos. Visų pirma, labai pritariu tam, kas pasakyta jau. Aš taip pat nesuprantu, kodėl tie 20 milijonų eurų yra numatyta tik tai bendradarbiavimui su Rusija. Tačiau tai yra komisijos dokumente, ne vien tik tai šituose um, pasiūlymuose parašyta. Aš manau, kad reikėtų aiškiau pasakyti, kad tos lėšos gali būti panaudojamas ir kitaip. Kitas dalykas dėl komisijos pasiūlymo. Turi būti daugiau konkrečių žingsnių ir terminų, nes dabar nėra jokių konkrečių o, klausimų, konkrečių form... punktų. Toliau dar vienas dalykas, ko nelabai suprantu. Uh, pirmame punkte yra išoriniai partneriai. Kas tai yra? Tai yra kažkokios tai valstybės? Turėtų būti aiškiau įvardyta. Ačiū. Kaip žinote, labai vėluojame ir turime svečią turime pradėti jau e, pokalbį su juo, tai paprašysiu jūsų susisiekti su ponom Bėlam ir aptarti visus tuos jūsų iškeltus klausimus. Aš labai tikiu, kad kartu jūs rasite sprendimą. Kaip sakiau, terminas yra kovo 25 diena, vidudienis. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra bendras e, posėdis su vystimosi komitetu ir žmogaus teisų pakomitečiu. E, sveikiname ponę Hautalą ir poną Dievą, e, kurie dalyvauja šiame bendrame posėdėje su mumis. Ir visi kartu norime pasveikinti poną Luis Morena Okampo, kuris yra Tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo vyriausiasis prokuroras. Pirmasis žmogus užėmęs šias pareigas nuo pat to momento, kai 2003 metais buvo įkurtas šis tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas. Mm, ji, ponas Moreno Kampo, yra, turi patirties, dirbo tyriant bylas 8-9 metyje dėl huntos, karinės huntos padarytų nusikaltimų. Jis taip pat yra Buenos Aires ir Stanford universitetų. Mm, profesorius ir dabar pakomit, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkės Hautelos paprašysiu mm, pasisakyti, o po to ponui Dievai suteiksiu žodį. Really Ačiū pirmininkė. Mes labai džiaugiamės, kad jūs, ponė Okampo, esate pas mus šiame posėdėje. Žmogaus teisų pakomitečio vardu noriu pabrėžti, kaip mums yra svarbu visa tarptautinės baudžiamusios teisės raida, kiek mes akcentuojame tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo vaidmenį čia mm, su vyriausiųjų teisėjų Žansungu, aš susitikau jau, jis atvyks į mūsų pakomitį kovo 24 dieną, atrodo. Mes taip pat ir su jūsų kolega, vyriausiojo prokuroro pavaduotoju, esame sutikę. Aš tik noriu pasakyti, kad mūsų pakomitėje visai neseniai kalbėjome apie, kaip, apie tai, kaip užkirsti kelią masiniams žiaurumams. Manau, kad turime atidžiau žurnalizuoti tokius mm, žmogaus teisų pažeidimus. Aš noriu paklausti jūsų nuomonę, kaip Europos parlamentas galėtų padėti plėtoti tarptautinę baudžiamąją teisę, teisingumą, kad būtų galima užkirsti kelią mm, masiniams žiaurumams ir masiniams žmogaus teisų mm, pažeidimams. Taip pat dėl Kampalos peržiūros konferencijos parlamentas siunčia delegaciją ir aš noriu jūsų paklausti, kaip jūsų manim Europos parlamentas galėtų uh, prisidėti prie kitų žingsnių, prie tolesnės tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo tolesnės raidos. Aš manau, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjunga finansiškai remia teismą, nes manau, kad teismui reikalingi daug geresni ištekliai, negu buvo skirti iki šiol. Tai bendrai sveikinu Jūs taip pat ir um, žmogaus teisų pakomitečio vardu. Um, me... Ponas Okampa, e, e, dėkoju, dėkui už e, pakvietimą, kaip jūs ir sakėte. Aš pirmasis generalinis prokuroras dirbantis būtent jums, nes tas postas įkurtas pagal sutartį ir pats teismas įkurtas jūsų. Iš esmės, teismas yra tik tai sistemos veidas, o sistemos stiprybė E, priklauso nuo e, įkūrėjų ir e, jų nuostatų. Reikalas tas, kad didieji nusikaltimai daromi siekiant galio, galių Ir todėl būtent reikia tuos nusikaltimus e, atskleisti ir, ir tirti, nes kai tik tai įvardyjame juos kaip nusikaltimais, tie žmonės nebegali turėti valdžios. Ir e, viena, vienas iš geriausių pažiūrėjų čia būtų tai, kas įvyko uh, Kenijoje mums pavyko užkirsti kelią, įvardinti tai, kas ten įvyko kaip nusikaltimus ir dabar mūsų reikalas yra žvelgti į ateitį, užkirsti kelią ateities nusikaltimams. Taigi e, problema čia yra tam tikras įsitikinimas, tikrumas, kad ES yra labai ryštingai nusiteikusi kad e, visi suprastų, kad jeigu jūs vykdysite nusikaltimus, tai e, būsite baudžiamas ar nacionaliniu, ar tarptautiniu mastu. E, šios mintys buvo suformuluotos Romoje e, prieš 11 metų, dabar atėjo laikas jau pademonstruoti, kad jos yra tinkamai gyvendinamos. E, ir mums Svarbu suvokti, kad e, Europoje e, smurtas masiškai pasireiškė paskutinį kartą prieš 60 metų Balkanuose, šiek tiek vėliau. Bet Afrikoje ir, ir, ir kitur e, yra kitaip. Aš tų valstybių vadovams labai aiškiai sakau, kad mes nesame vien tik tai teismas, mes, mūsų viena iš misijų yra taip pat e, imtis politinio lyderiavimo ir sustabdyti tuos nusikaltimus, iškirti jiems kelią. Dėkuoju, dabar žodis poniai Dėvai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Išklausėme labai įdomų e, politikos apžvalgos rezumi, man atrodo, parlamentas turėtų išgirsti tai, kas buvo pasakyta. E, mano kolega Desilva buvo e, e, įsitraukęs į Sierra Leonės specialaus teismo veiklą. Vyriausias prokuroras ką tik čia mums pasakė, kad E, tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas galėtų būti ne vien tik tai teismų kaip tokio, bet taip pat prisidėti prie nusikaltimų užkardimo, prevencijos. Mes e, matome, kad milijardai mūsų mokesčių mokėtojų pinigų yra išleidžiami uh, E, konfliktinėms situacijoms ir po konfliktinėms situacijoms spręsti, bet tuo pačiu metu žinome, kad 50 e, e, procentų visų po konfliktinių situacijų vėl grįžta prie konflikto, taigi patenkame į tam tikrą užburtą ratą. Tuo tarpu teismas gali tapti tam tikrą prevencinę jėgą ir, ir mūsų parlamentas be jokios abejonės yra pasiryžęs e, tai paremti, e, siekdami šių tikslų, galime dirbti kartu. Pirmininkas, dėkoju, dabar žodis poniai Anai Gomeš. Dėkoju, e, prokurore, kad vėl atvykote pas mus. E, štai ko norėjau paklausti, ką tik šnekėjome apie rinkimų organizavimą Sudane prezidentas Mbeki, e, kuris vadovauja e, Afrikos sąjungos e, specialiai įgyvenimo grupiai, ką tik mums sakė, kad kai kalbame apie teisingumą Darfūre, Viena, vienas iš sprendimų būtų tam tikro hybridinio teismo sukūrimas. Iš vienos pusės e, tie kaltinimai, kuriuos yra e, pareiškęs tarptautinis baudžiamųjų e, teisų teismas, turėtų būti tenai svarstami taip pat ir e, turėtų būti vieta tam tikrai nacionaliniai jurisdikcijai. Ar tokią mintį e, jūsų manimų paremtų jūsų teismas? Aš noriu taip pat paklausti, e, ką jūs galvojate apie ES ar Europos nacionalinių e, institucijų vaidmenį užtikrinant, kad e, įtariamieji, kuriems e, yra pareikšti kaltinimai, vis tik stotų prieš tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą. Ir dar vienas klausimas. Dėl Demokratinės Kongo Respublikos karo nusikaltimų nusikaltėlių bylų tyrimo. Ką galėtumėt pasakyti apie tai? I think it's very important what you, the issue you presented. Man e, rodos, jūs pasakėte labai svarbių dalykų. Parlamentas kaip tik dabar e, svarsto, kaip geriausia išorėje galėtų būti ES atstovaujama. E, Romos statute Romoje buvo labai aiškiai sakoma, kad nebaudžiamumo e, galas e, arba patarimas galo nebaudžiamumui gali labai smarkiai prisidėti prie konfliktų prevencijos. Ir čia aš manau, kad Darfure prezidento Beki vaidmuo buvo labai svarbus. E, E, jo e, pozicija buvo tokia, reikia siekti daugiau teisingumo, o ne vien tik tai teisingumo. Ir e, reikia pasakyti, kad nepaisant susitarimų, kurie buvo sudaryti, vien kitą dieną po susitarimo pasirašymo viena pusė užpuolė kitą, kuri vėl buvo daugybė aukų. Mes turime būti nuoseklus. Prezidentas Bašyras šiandien ar po rinkimų turi laikytis įstatymų. Ir tai būtų prevencija, nes nuoseklumas e, veda prie užtikrintumo. Tas pats e, pasakytina ir apie Demokratinę Kongo Respubliką, ten dirbame gerai Dabar atkreipiame dėmesį į Kyvų regioną. Bet iškyla tam tikrų klausimų, tame tarpe dėl pono Takandos, kuris anksčiau buvo jau apkaltintas baudžiamojo, e, baudžiamųjų, tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo E, Centrinės Afrikos Respublikoje susidurime su sudėtingesnė situacija. E, mes e, žinoma pono Jean-Pierre Bembos atvejį. Thank you very much. Uh, now, Mrs. Lochbiller, please. Ačiū, ponė Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu vokiečių kalbą. Kampalos konferencijos vienas iš tikslų įvertinti, kas e, buvo gero tribunole, kas netaip gerai pavyko, mane domina jūsų nuomonė, ką galėtų savo darbę tarptautinės būdžiamųjų bylų tribunolas patobulinti, kokias priemonės jūs palaikytumėte, uh, Egzistuoja liudytojų apsaugos programų galimybė. Labai svarbu, jog e, žmonės e, būtų apsaugoti, jeigu liūdėja prieš savo buvusius viršininkus ar vyriausybės. Taip pat skaičiau, kad maždaug 40 procentų liūdėjų apsaugos programų e, gauna atveju, gauna galimybę žmonės kitose šalise E, apsigyventi. Ir kaip čia yra situacija, taip pat mane domina jūsų pasiūlymų bendrai dėl tribunolo darbo pagerinimo. Ačiū, žodis jums, prašom. Keturi, e, keturi klausimai paliesti Kampalos peržiūroje. Jie liečia daugiausia pačią sistemą, būtent kaip sistema apsaugo aukas, bendradarbiavimas su teismu bei lydimosios priemonės, papildomosios priemonės, kaip tribunolas padeda nacionaliniams teismams vykdyti e, bylų nagrinimą ir toliau teisingumas. Taigi liudytojų aukų apsauga ir bendradarbiavimas su jais vyksta gerai, toliau e, kitose problemose srityse su aukštais pareigūnais kyla tam tikrų problemų. Toliau papildomos priemonės. Čia galbūt susijęs su išorės veiksmų tarnyba. Tad dažniausiai siūlomi ES mokymai teisėjams. Tačiau Konge teisėjas nuteisė du žmonės už išprievartavimą, buvo nusiusti į kalėjimą jie, tačiau nesunkiai iš to kalėjimo išėjo, nes ten prižiūrėtojų nebuvo. Ir čia kita problema. Taigi, ne tik prokurorai, bet ir teisėjai turi būti apmastyti, reikia galvoti apie saugumą, apie apsaugą kaip reikia palaikyti šalių teisės saugos mm, procesus. Čia negalima apsirboti tik teisėjais, prokurorais, reikia galvoti bendrai apie visą teisės saugos teisėtvarkos sistemą. Toliau liudytojų apsauga. Dedu e, daug pastangų, džiaugiuosi, kad per septynerius e, metus, kuomet mes nagrinėjame keturias didelės bylas, nei vienas iš liudytojų, kurie liudė bylose, nenukentėja. Žinoma, mes tengiamės liudytojus iš pradžių palikti savo gimtinėje, jeigu neįmanoma tą padaryti, tuomet e, išsiųsti užsienį, žinome, kad vis dėlto nusikaltimai vyksta, žmonės žudomi, Darfure į Kivų kitur. Žinoma, aš to tiesiogiai neužsiemu, kita teismo e, padalinys už tai yra atsakingas, tačiau Kinijoje e, liudytojų apsauga yra ne mūsų reikalas, tai Kenijos vyriausybės reikalas, todėl mes norime sužinoti, kas daroma, e, kad žmonės būtų apsaugoti, sklando įvairiausi negeri gandai apie policijos veiksmus. Taigi mums reikia nagrinėti atskirus atvejus bei išsiaiškinti, ką daro policija, saugumo struktūros. Jeigu yra klaidų, tuomet jas patobulinti. Ačiū, ponas Stanok. Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad atvykote, ponė prokurorė. Pirmiausia, noriu pasveikinti už atliktus darbus šiame poste. Aš atstovauju Britų konservatoriams tautiniai partijai, mus e, e, tikrai artima JAV pozicija, kadangi toks e, tarptautinis tribunolas dažnai atveria kelią įvairiems politiniams motyvams ir politiškai motivuotams sprendimams, tačiau jūsų darbas liudyje, kad situacija yra kitokia. Taigi nebaudžiamumo atmosferoje negalime toliau veikti, todėl 21 amžiuje reikia kovoti su nusikaltimais prieš žmoniją, prieš genocidą. Todėl norim užduoti tokį klausimą, kaip galime įtikinti JAV, Indiją, Kiniją galingiausias pasaulio valstybės, tačiau taip pat ir Izraelį, kadangi paradoksiškai JAV ir Kinija mm, sutiko patvirtinti pono Bašyrą saugumo taryboje, nors pat, pačios yra pasirašusios Romos. Nors nėra pasirašusios Romos statuto. Ir kaip būtų galima šią problemą išspręsti. So, is... Na, nebus pasirašytas sutartis iš karto, aišku, viskas keičiasi, bet tam reikia laiko. Kinija yra neprisijungusi partnerė. Rusija mums atsiuntė 300 gal komunikatų, taip pat dėl Gruzijos, Gruzijos ir mano darbuotojai buvo Maskvoje praeitą savaitę dėl Gruzijos klausimo su JAV. Na, pasakyčiau, kad buvo priešiškumo kad, mano kadencijos pradžioje, tačiau po Darfūro bylos tikrai pa, pasikeitė situacija. Ir prezidentas dabar jau palankiau žiūri įdomiausia, aišku, kad e, su JAV, kad prokura, prokuroras turi e, nepriklausomybę pradėti bylą ir Kenijoje panaudojo tą savo nepriklausomą teisę. Ir buvo visas pilnas viešas palaikymas. Taigi aš manau, kad reikalai keičiasi. Aišku, jie neprisijungs prie sutarties rytoj, bet viskas gerai. Bet jie dirba su mumis ir tai yra gerai. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turi rodyti lyderio pavyzdį. Amerikiečiai gali pasakyti, kad, na, jeigu ne jie lyderiai, nieks nevyksta. Tačiau žiūrėkite, čia jie nėra lyderiai, bet reikalai keičiasi. <laughs> Tai pasaulis pilnas paradoksų. Pone Merveržir. Okay. Monsieur le Président, euh, merci. Monsieur le Procureur, euh, c'est un. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas prokurorė, džiugu jūsų klausytis. Keletas pastabų, trumpai. Aš esu viena iš tų, kuri e, matė, kaip gimsta e, tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas ir labai tuo džiaugiasi, nes tai iš tikrųjų padeda užtikrinti tarptautinės teisės įtvirtinimą. Ir kaip kolegos sakė, galima apgailestauti, kad didžiosios valstybės uh, vis dar nėra neprisijungusios prie Romos statuto. Panašu, kad e, net ir kai kurios ES valstybės narės mm, taip pat, e, ar net kai kurie valstybė narė e, susidurė su, tokio, su tam tikromis problemomis įgyvendant um, Romos statutą, ypač dėl JAF reakcijos, dėl um, jos piliečių ir, ir uh, Aš norėčiau paprašyti jūsų vertinimo dėl šios situacijos. Mm, aš manau, kad Europos parlamentas turi išreikšti apgailestavimą dėl tokios situacijos. Ir toliau dėl to, ką jūs sakėte, tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas e, gali taikyti tik tai e, Romos statutą. Tai reiškia, kad pasiraščios šalis turi perkelti tas nuostas į savo tar, e, nacionalinę teisę. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar tai jau yra padaryta e, visų ES valstybių narių. Man atrodo, kad ES vaidmuo yra užtikrinti nuoseklumą ir dialogą šiuo klausimu. Ir aš ypač jūs remiu, kai sakote, kad reikia užtikrinti, kad policija ir teisės saugos tarnybos tose šalise mm, prižiūrėtų e, žmogaus teisų gerbimą. Ir aš manau, kad mūsų vaidmuo Europos parlamente yra paremti žmogaus teisų ir demokratijos nuostatas, kad jos būtų griežtai taikomos. Ir pabaigai noriu dar pasiteirauti, kokia yra dabar situacija mm, dėl gynėjos. Kaip vyksta tas tyrimas? Aš paskaičiau, kad vyksta štai kas. E, Europos Sąjunga, Pietų Amerika ir Afrika šiuo atveju yra lyderiai, kuriant piliečio apsaugos sistemą. E, nacionalinės regioninės organizacijos e, tai daro, bet ten, kuriems nepasiseka, tenka įsikišti mums. O tos šalis, kurios nėra sistemos dalis, ne, neturi uh, apginties savo piliečiams. Šri Lanka, Birma ar kitos šalis, kai juos kreipiasi, kad aš įsikišiu, e, gauna atsakymą, ne, aš negaliu to padaryti, jos nėra sistemos dalim. Taigi e, eina kalba apie tam tikrą sistemą, kuri dar nėra visuotinė ir e, ji veikia, bet turi veikti dar veiksmingiau. Ir šia prasme ES vaidmuo kaip lyderio yra nepaprastai svarbus. Todėl labai svarbu, kaip jūs apibrėžte išorės veiksmų tarnybos politiką, nes tada turėsite platesnį įtaką visame pasaulyje. Na, bet reikia pasakyti, kad net ir e, ne sistemos e, šalys, jeigu e, juose e, padarėme nusikaltimai, gali būti persekiojami Būtent taip sako Kostarika ir kodėl ji taip aktyviai reiškėsi Darfūro situacijoje, kuomet ji buvo saugumo tarybos narė. Kostarika labai aiškiai pasakė, mes neturime armijos, tad vienintelis būdas mums apsiginti yra e, per įstatymus. Visi, kas užpuola kitus, turi būti, turi būti persekiojami. Iš 26 pasaulio valstybių, kurios neturi armijos, e, būtent Kostarika yra didžiausia. Tad e, štai e, svarbiausia mintis tokia, ES laikosi nuseklios pozicijos. Sunkiai įsivaizduotume tokių konfliktų kilimą Europoje, turite tai labai stiprias regioninės organizacijas, bet yra ir kitų uh, kraštų, kur situacija nėra tokia palanki. E, o kitos šalis prisijungs, prisijungs ateityje. Ponas Deva. Dėkuoju, panė pirmininkė. E, gal ir jautrų klausimą iškelsiu, bet aš esu girdėjęs, kad kai yra teisiami karo nusikaltėliai, ir konkrečiai čia turiu galvoje Čarlzo Taylorą atveju, atvejį, tai girdėjau e, štai ką, kad teko juos e, suimti anksčiau, negu kad jie buvo pripažinti kaltais. Tai man iškyla klausimas, ar iš tikrųjų e, būtent Europos mokesčių mokėtojų pinigais mes turėtume uh, E, remti tokius veiksmus, e, kažką suimti, laikyti saugiai, e, kol įvyks jų teismas. Ar, taigi čia, šia prasme mes turime galvoti apie tai, kaip tą finansinę naštą teisingiau pasidalinti. Negalėčiau iš tikrųjų atsakyti į šį klausimą. Aš tik tai uh, sakyčiau, kad e, e, kad tie žmonės, kurie yra teisiami, turėtų turėti galimybę e, dalyvauti teismo procese, kuris būtų arčiau prie jų, prie jų šeimos gyvenimo vietos. Pone Hautala, dėkoju ponas Okampo, man įdomu buvo girdėti jūs kalbant apie e, šalių, kurios nėra sistemos dalimi, e, bandymus kreiptis į teismą. Jūs paminėjote Rusijos atveją ir 3000 e, prašymų ištirti nusikaltimus įvykdytus Gruzijoje. Noriu padėkoti Jums dabar už pastabą taip pat, kad ES dabar turi istorinį šansą e, pasireikšti kaip nuseklesnė jėga tarptautinėje arenoje. E, taip pat e, yra svarbu, kad tarptautinės baudžiamosios Tarptautinio baudžiamojo teismo aspektai turėtų būti aiškiau atspindėti visose mūsų politikos rytyse. Pabaigai norėčiau pateikti jums štai kokį kuklų pasiūlymą. E, mes e, žinome, kad e, jūsų teismo posėdžiai yra prieinami visiems, todėl kodėl nepabandžius pradėti transliuoti juos internete. Dėl išvės veiksmų, e, tai aš e, ir, ir dėl e, teismo posėdžių, tai mm, jie paprastai yra transliuojami atvirai, gal tik tai vyksta kai kurių pertraukų dėl saugumo sumetimų. Dažnai e, žmonės e, klausia manęs, kodėl, kodėl jūs veikiate daugiausia Afrikoje. Ir tada aš e, jiems atsakau, Europoje paskutiniai konfliktai buvo prieš 60 metų, Amerikoje gal prieš 40 metų, bet Afrikoje jie vyksta dabar, todėl mes ir turime, turime veikti daugiausia ten. 26 Afrikos Sąjungos šalis nėra mūsų sistemos dalimi, tad yra tam tikra kova tarptų, kurios e, yra ir kurios nėra pasirašusios e, Romos statuto. Iš čia kyla ir tokių e, asmenybių kaip pono Bašyro ar Dafi pasisakymai apie baudžiamą į teismą. To šalis nėra e, sistemos dalimi. E, reikia pasakyti, kad e, šalis e, Afrikoje yra labai artimai tarpusavėje susijusi. Jeigu įvyks Kenijos kolapsas, tai tada sužlugs ir Tanzanija. Ir, ir taip toliau. Todėl jūsų politikoje labai svarbu suprasti, e, kad mes Afrikoje atstovaujame 30 e, valstybių, kurios nori keistis valiai. E, Praėjus keletai dienų po to, kai e, prezidentas Gaddafi gyrėsi, kad jo šalis nebendradarbiauja su e, baudžiamojo teismu, e, aš e, buvau nuvykęs į Afrikos e, sąjungos e, būstinę ir e, ten mačiau visai kitokias pažiūras. Um, like follow... Pone Lunačiak, norėčiau vėl grįžti prie liudytojų apsaugos. Kiek žinau, yra kuriamas patikos fondas liudytojų apsaugai, finansuoja statutą pasirašusios valstybės. Taigi, e, kaip ten vis kas vyksta, ar ten yra pinigų, ar jais jau, jau naudojamas ir taip toliau. Toliau mm, kon, nacionaliniai kontaktiniai pareigūnai, gal apie tai jau kalbėjote, pavėlavau, todėl neišgirdau. Todėl žinau, kad 40 šalių tokių pareigūnų atsakingų už kontaktus dar nėra. Mm, ar kažkokia pažanga padaryta? Paskutinis klausimas dėl